taip pat e, užima kokius nors postus ar atlieka pareigas, kurios yra nesuderinamos Europos parlamento veikla. Kolegas Ryby man pranešė, kad e, žaliųjų frakcija jisai stojo. Vengrijos institucijos taip pat man pranešė, kad ponas Janoš Ade yra naujasis e,